Good afternoon, colleagues. Um, we will resume our sitting. Labadiena, kolegos. Tęsime šios dienos posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas yra parengtas, jeigu būtų pastebėjimų. Regis taip nėra. Tai praėjusio vakaro Posėdžio protokolas yra patvirtinamas. Labai ačiū. Šią popietę mes svarstysime su biudžetu susijusius klausimus.